komisijos pareiškimas dėl žmogaus teisų padėties Irane ir konkrečiai kalbėsime apie Sakinė Mač Mahometašenį ir Sarą Banen atvejus. Taigi komisijos vardu vodis e, komisarui Čiološ. Madame la Présidente, distingués membres de, de Parlement. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. kadangi mano kolegė ponė Ešton negalėjo atvykti į šį posėdį komisijos vardu, norėčiau perskaityti šį pranešimą. Irane egzistuojanti žmogaus teisų padėtis tikrai labai verčia susirūpinti. Per pastarosius keletą mėnesių ponė Catherine Ashton, kaip vyriausiai galiotinė, uh, e, užmesgė ryšius ir nesiki kritikavo žmogaus padėtį Irane. Tai darėm ir mes. Na, iš tikrųjų netoleruotina, kad mūsų laikmečiui egzistuoja tos netoleruotinos praktikos. Praeitų metų birželio mėnesį buvo parengta ataskaita ir ar pranešimas, kuriame buvo raginamas Iranas garantuoti žmogaus teisės, taip pat garantuoti teisę į sąžininkus teismo procesus bei galimybę apsaugoti mažumas etinės ir regionės, be kita, religinės. Be kita ko buvo raginama užtikrinti ir žmogų, moterų teisės. Taigi mes ra, kartojame tuos raginus iš Irano, nereikalavome daugiau nei iš kitų šalių. Mes tiesiog raginame Iraną ir jo institucijas reaguoti į mūsų diplomatinių atstovybių demaršus ir raginimus, užtikrinti žmogaus teisės yra nebekitako Aranas yra įsipareigosi daryti pagal tarptautinius susitarimus, užtikrinti pilietinės ir kitokias teisės. Vicepirmininkė Ashton Briuselėje, o taip pat ir Teherane nuolat atkreipdavo dėmesį tai, kad e, ponios Aštenė padėtis iš tikrųjų labai verčia susirūpinti. Vicepirmininkė yra parengusi atitinkamą pranešimą, kuriame e, Irano valdžios institucijos raginamas dar sėki peržiūrėti ponios Šakinien Mohami Aštenį atvejį, bet taip pat peržiūrėti ir kitus panašius teismo sprendimus. Šioje šalyje e, m, vis dar taikoma mirties bausmė, todėl tai yra labai būtina imtis ir diplomatinių priemonių. E, užmėtimo akmenimis mintis mums atrodo visiškai barbariška, todėl būtina primiktinai raginti atsisakyti štai tokios bausmės. Europos Sąjunga e, pokalbėse konkrečiai apie tai kalbėjo ir su Irano valdžios institucijomis, bei buvo atkreiptas dėmesys į ponios Šaknin Mohamed Aštani atvejais. 2009 metais ji buvo su uh, imta um, šahūga protestų metu. Uh, ši moteris yra tiek tiek Irano, tiek ir Niderlandų pilietė ir jai reikia užtikrinti teisę, poniai Barani reikia užtikrinti teisę uh, į sąžininką teismo procesą, taip pat užtikrinti galimybę pasinaudoti teisinę paramą per ES atstovybę. Na ir per mūsų atstovybę mes bandėme daryti spaudimą Tehrano valdžios institucijoms. Mes ir toliau kritikuosime žmogaus teisų pažeidimus, kol jie egzistuos. Tai darysime dvi šalių santykių atveju diskusijose, tarptautiniuose pareiškimuose ir diskusijose. Dėkoju, dabar bus pasisakymai e, frakcijų vardu ir dabar. Pone Angelilį, EPP frakcijos vardu dvi minutės. Torture, frustate, la... Ačiū pirmininkė. Kankinimas, plakimas rykštėmis, mėtymas akmenimis tai yra barbariška, baisi praktika ir vienas iš didžiausių žmogaus teisų pažeidimų. Sunku rasti žodžių, kalbant apie tokį smurtą. Mes e, perskaitėme sakinę laišką ir prieš įdamą jėgoti aš pagalvojau, kaip e, rengiamasi prad ji rašo laiškė, kaip jie ruošiasi mes mėtyti akmenys į mane, ar jie žies į mano rankas, į mano plaukus. Tai yra baisu, aš e, noriu, kad pasaulis leistų man išgyventi ir mes turime atsižvelgti į šį pagalbos šauksmą. E, žmogaus teisės yra ne, turi būti mums labai svarbios. Mes turime užkirsti kelią šiai mirties bausmė jos vykdymui. Galbūt e, reikia sakyti Iranui, kad mūsų diplomatiniai santykiai labai pašlys, nebent jūs sustabdysite šį e, mirties bausmės vykdymą. Laisvi vyrai ir moteris smerkia tai ir taip pat reikia skatinti, reikia sakyti, kad viešoji nuomonė yra nesmerkia šį veiksmą. Jiems reikia mūsų pagalbos, mūsų tvirtos pozicijos. Irano režimas yra pagrystas represijomis, pagrindinių laisvių teisų suvaržymais. Mes tokiam režimui, kaip parlamentas, labai aiškiai ir tvirtai turime pasakyti, kad uh, remiame sakinę aštienį. Herzlichen Dank. Nun erhält für die Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialisten und Demokraten das Socialistų ir Demokratų frakcijos vardu pusantros minutės žodis poniai Muniz de Arkisa. Adulterio, homoseksualidad y participación. Ačiū pirmininkė. Svetimavimas, homoseksualumas ir taikios demonstracijos. Tai trys nusikaltimai, siaubingi nusikaltimai, taip jie bent vadinami Irane, už juos Irane yra baudžiama. Žmonės turėtų turėti teisę kreiptis į tarptautinės organizacijas, o tos organizacijos turėtų ginti net, ne, ne, neteisingai apkaltintus uh, asmenis. Kai kurie iš mano paminėtų asmenų yra nepilnamečiai mes tokių veikų nusikalstamomis nelaikome. Mes tokius Irano veiksmus laikome žmogaus pagrindinių teisių mm, pažeidimais. Mes Iranui sakome, kad e, tie žmonės neturėtų baigi, e, baudžiami mirties bausme, kad apskritai mirties bausmė Irane ir užmėtymui akmenimis turėtų būti taikomas moratoriumas, o tos bylos turėtų būti peržiūrėtos. Jungtinių tautų organizacija stebi situaciją Irane ir turėtų būti tam tikros pasiekmės. Mes turime pareikšti, kad mes remiame asmenis, kurie kovoja už pagrindinės teisės, žmogaus teisės Irane. Irane šiuo metu žmogaus teisų grupės yra nuolat puolamos. Mes turime paraginti ginti tokius žmonės, kurie kovojo žmogaus teisės Irane. Ačiū. Alde vardu, ponia Šalkė. Ačiū pirmininkė. Mums, europiečiams, ypač rūpi žmogaus teisės yra ne, ne tik todėl, kad žmogaus teisės yra mums vertybė, ne tik todėl, kad mes esame prieš mirties bausmę, bet ir todėl, kad mes matome, kiek daug žmonių nukentėjo Irane. 2009 metais mirties bausmė nubausti 388 žmonės. Tie žmonės kovojo už žmogaus teisės. Neseniai konfliktas įsiplėskė Niderlanduose. Irano vyriausybė nepripažįsta dvigubos Niderlandų ir Iranų pilietybės. E, Niderlandų teisininkams su tą moterimi nes, ne, nepavyko susisiekti. Niderlandai turi konstitucinę pareigą užtikrinti savo piliečių gerovę visur pasaulyje. Šis klausimas turi būti sprendžiamas ES mastu. Jis turi būti daug aiškiau keliamas. Šiandien mes kalbame apie įvairius asmenis arba moteris, kurie yra gyvi pasmerkti mirčiai. E, čia minėta moteris, Sara Sakinė, yra viena iš jų. Irano vyriausybė turi suvokti, kad e, valstybės e, izolacija baigsis tikrai ne tada, kai jie naudoja griežtą, griežtus pasisakymus ar um, karinius ginklus. Teisingumas ir saugumas yra dvi to paties medalio pusės. Negali būti tokio nuolatinio prievartavimo, e, žmonių žudimo, moterų žudimo. Turi būti taikomos sankcijos Iranui siekiant užtikrinti pagrindinius dalykus, tai yra e, žmogaus teisės, e, pagrindinės teisės ir turi būti taikomas sankcijos už jų pažeidimus. Ačiū. Toliau tris minutės kalbės žaliųjų kalbų vardu, ponė Lochbiller. Na, buvo pasakyta, dėl kokių aplinkybių buvo nus, abi moteris nuteistos miriop. Ir dabar norėčiau pakalbėti apie tai, kad Irane yra judėjimas ir jo aktyvistai pasisako už labai barbariškos mirties bausmės, už metimo akimis naikinimą. Ir būtent e, anks, Ajatolas Rantė ankstesnis e, Irano Teisingumo ministras 2002 ir 2008 metais uždraudė užmetimą akimis, tačiau pagal Irano teisę teisėjai turi savo nuožiūrą, teisę savo nuožiūrą priimti sprendimus. Ir parlamento atitinkamas komitetas praeito metų Liepos mėnesį uh, panaikino uh, atitinkamą draudimą Na ir sergėtojų tarybai pateiktas e, pranešimas dar turės būti patvirtintas. Ir sergėtojų taryba tikrina, ar įstatymų projektai atitinka islamo teisę. Negaliu pasakyti, tačiau e, šiame įstatymo projekte nėra nuorodų į užmėtymą akmenimis, tačiau atitinkamas parlamentas gali vėl įvesti užmėtymą akmenimis. Taigi ES turi imtis visų priemonių, kad būtų uždraustas užmėstymas akmenimis ir čia reikėtų apeliuoti į Irano parlamentą. Taigi tikrai labai vertas, verčia susirūpinti ponios Sahinė Muhamadė Aštani likimas, nes nėra garantijų, kad ji nebus uh, užmėtyta akimis. Ji E, kaltinama įsitraukus į savo vyro nužudimą ir todėl yra nuteista miriop. Todėl raginu, kad būtų uždrausta mirties bausmė Irane ir būtina užtikrinti jos bylos teisinį peržiūrimą. Tai jau pradėta daryti ir, tai, ir labai teisinga, kad ponė Ešton e, būtent to reikalavo. Ačiū. Dank. Dėkoju. Europos konservatorių ir reformatorių frakcijos vardu, dvi mintis ponui Tenok. Dar kartą mes kalbame apie brutalų teokratinį Irano režimą. Irano valdžia be gailėščio vykdo mirties nuosprendį e, E, žmonėms, kurie vykdė nusikaltimus būdami nepilnamečiai. Moteris pagal šariato įstatymus baudžiamos e, myriop užmėtant jas akmenimis. Ir Iranas e, labai plačiai interpretuoja nusikaltimus, įtraukia į sunkiausius nusikaltimus neištikimybę ir uh, homoseksualumą. E, e, vienas berniukas buvo apkaltintas sodomė, tačiau paskui paaiškėjo, kad jisai e, prisipažino verčiamas ir nevykdė to nusikaltimo. Paskui jisai turėjo slėptis, nes režimas jį persekiojo. Žinome, kaip atsitiko su sakini Aštienė. Ji buvo kaltinama neištikimybė prisidėjus prie e, vyro nužudimo, o paskui e, ją ja, ketinama dar greš, ketinama nubausti dėl to, kad užsienio laikraštis išspausino ją be galvos apdangalo. E, mes turėtume būti labai tvirti ir par, pasmerkti Irano, tai kaip Iranas negerbė žmogaus teisių Taip pat e, jo siekia plėtoti brandolinį ginklą ir sunaikinti Izraelio valstybę. E, taip pat reikia kalbėti apie ponę Bahrami, kuri yra Niderlandų ir Irano pilietė. Mes e, kreipiamės į Irano prezidentą, prašome malonės, nors turiu pasakyti jums, kad daug vilčių neturiu. Dėkuoju. E, Junktinės Europos kairių frakcijos vardu dabar vieną mintę iš ponai Žakį Enon. Ačiū pirmininkė. Kilo didžiulė pasipiktinimo banga dėl žmogaus teisų pažeidimų Irane. Mes griežtai smerkiame ponios Bahrani nuteisimą ir taip pat ponios Aštianį pasmerkimą užmėtymui akmenimis ir reikalaujame jų išlaisvinimo. Mes reikalaujame, kad būtų laikomasi pasaulietinio pasaulio taisyklių ir kad nebūtų painiojama religijos dalykai, kad nebūtų pasitelkiama nuodėmės savoka, painiojama su pažydimo savoka. Raginame Irano teisės organus visiškai uždrausti mirties bausmės taikymą, taip pat kankinimų taikymą už svetimavimą, taip kaip numato tarptautinė teisė. Ačiū, ponės Peronė, vieną minutę. Ponas Peronė. Ačiū, pirmininkė, aš pritariu visiems kalbėjusiems kolegoms. Tokia tokios barbariškos bausmės užmėtymas akmenimis negali būti toleruojamos. Ne tik ponė Sakinė, bet ir daug kitų moterų yra nuteistos už tariamus nusikaltimus. Tai aišku žmogaus teisės pažeidimas. Ir tokie dalykai, kuriuos stebėme, atsiranda iš e, religinio ekstremizmo, iš fundamentalistų arba radikalų interpretacijų to, kas yra islamo teisė. Ir dėja, tenka stebėti, kaip tokios praktikos bandomos įgyvendinti ES. <clears throat> Ačiū. Toliau Kiti kalbėtojai, ponė Maconė, dvi minutės. Tai Dėkoju, norėčiau padėkoti parlamentui už tai, kad dabar diskusijos dėl šio svarbaus klausimo buvo atkeltos į diskusijų priekį šį prašymą pasirašiau aš ir kiti kolegos su tikslu išgelbėti gyvybės. Negalime prarasti laiko. Šie nuosprendžiai neturėtų būti vykdomi, nes jie visiškai netoleruotini. Taigi mūsų pratysimas yra daug platesnis, nes šios moters likimas atspindi daugelį kitų moterų likimus e, Irane. Taigi tai turėtų uh, būti naujų santykių su Iranu pradžia. Na, kai kalbame apie žmogaus teisės Irane, o konkrečiai apie moterų padėtį, tai situacija netoleruotina, reikia kritikuoti, turime apeliuoti. Uh, Ir ponė Ešton, komisijos vicepirmininkė, turėtų labai aiškiai pasisakyti. Jau Liepos mėnesį ji padarė du pareiškimus ir buvo parengtos dvi, greičiausiai, jungtinių tautų rezoliucijas su monitorimais dėl e, mirties nuosprendžio sustabdymo bei mirties bausmės panaikinimo. Taigi, jungtinė taut, jungtinių tautų kontekste reikia toliau ginti moterų teisės ir kovoti su netoleruotina padėtimi. Nes e, žmogaus teisės yra vienas iš pagrindinių mūsų užsienio politikos aspektų, vienas iš pagrindinių ramščių ir tikrai visos vyriausybės mobilizavosi ir turėtume jas paremti. Italijoje įvyko demonstracija, kurioje dalyvavo daug jaunuolių. Na, galbūt nepavyks išgelbėti šios konkrečios gyvybės, bet pavyks išgelbėti Iraną. Tai yra tik pirmas žingsnis ir jis turėtų vesti galbūt net link embargo. Dėkui, ponė Kosta, pusantros minutės. Pone pirmininkė tiesą sakant, tikėjausi, kad šioje diskusijoje bus daugiau dalyvių. Na ir šios diskusijos dėka parlamentas prisijungia prie visų tų, kurie tarptautiniu lygiu e, organizuojasi smergdami tragišką ponios Oštenį pasmerkimą Miriop tačiau yra daugybė ir kitų moterų, kurios yra pasmerktos miriop ir kurias reikia išgelbėti, kurių galbūt neginama taip kaip ponios Aštani. Taigi e, moterų teisės yra neatskiriama žmogaus teisų dalis. Ir jeigu um, yra moteris kankinamos Irane, užmėtamos akmenius, tai yra nusikaltimai ir prieš mus. Pone Ketrin Ashton turi didelį įtaką, didelį autoritetą ir ji deda visas pastangas tam, kad ir tarptautiniu lygiu būtų daromas spaudimas Irano vyriausybė atsisakyti uh, tokios praktikos, barbariškos praktikos ir reikia naujų postumių, kurie apskritai skatintų Iraną atsisakyti mirties bausmės. Na ir uh, mūsų e, frakcijos e, italų delegacija e, rytoj parlamente vakare organizuoja akciją, bus uždengamos žvakės, bandant palaikyti ponę Aštenį, nes tokių tragiškų faktų akivaizdoje reikia šviesos, tai ir simbolizuos mūsų akcija. Na, Nes tiesą sakant, kai kalbame apie žmogaus teisės, kalbame ir apie mūsų įtikinamumą bei reputaciją. Ponės Kilnincel, Valių frakcijos vardu. Pirmininkė, Sakinė atvejais sutelkė Europoje daugybę piliečių. Jis taip pat turėtų mums leisti paminėti kitas moteris e, tokioje pat situacijoje, pirmiausia, Zara Barami, kuriai grėsia mirties bausmės įvykdymas. Žinome, kad jos teismas vyko panašiamis aplinkybėmis. Ji uh, sėdi vienutėje daugelį mėnesių ir uh, buvo kankinama tam, kad prisipažintų. Ir ji kaltinama E, nusikaltimais e, ir neturi jokios teisės į gynybą. Taip pat e, reikia prisiminti kitą atvejį nepilnametės ir žmogaus teisų gynėjų žurnalistai mano, kad viena iš politinių kalinių yra sąžinės kalinė, jai taip pat grasinama mirties bausme. Džiugu, kad parlamentas dabar imasi veiksmų dėl sakinė, kad reikalaujami panaikinti mirties bausmę ir taip pat e, nedelsiant paleisti visus tuos, kurie dalyvavo taikiuose demonstracijose. Taip pat e, reikalaujama paleisti iš kalėjimo nepilnamečius, daug kurių nuteista miriop ir e, e, reikalavome, kad Tardotinis Raudojonojo kryžiaus komitetas galėtų aplankyti šiuos kalnius. Dėkuoju dabar e, ponas Rosi. Neseniai daugelis politinių lyderių, pilietinės visuomenės atstovai, intelektualai, katalikai susitelkė ir pareikalavo išlaisvinti sakinį. Jei 43 metai yra e, nuteista už neištikimybę. E, sakoma, kad ji prisipažino, bet e, prisipažinimas iš jos išgautas po 99 rykščių. Ir dabar sakoma, kad ji bus užmėtyta akmenimis jos kūnas bus įkastas į žemę ir į galvą bus svaidomi akmenys. Negalime leisti, kad taip atsitiktų. Per pastarusius keletą metų e, daug moterų buvo išmėtyta akmenimis, e, kaltinamos e, tuo pačiu nusikaltimu. Yra dabar kalėjime maždaug 40 moterų, kurių laukia toks pat likimas ir mes turime pasisakyti prieš tokią barbarišką praktiką. Ačiū. Štrifler pusantros minutės. Pone pirmininkė, komisarė, pona ir ponios, kreipiuosi į jūs rašydos dati. Uh, vardu. Ji prisidėjo prie PP rezoliucijos, bet negalėjo šiandien atvykti iš Paryžiaus. Pone Dati norėtų, kad ši rezoliucija būtų patvirtinta dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, ji norėjo, kad Europos parlamentas e, susisietų su vyriausybėmis, tarptautinėmis organizacijomis, kurios remia sakinę aštienį ir ragina. E, pasmerkti Irano teismo sprendimą užmėtėje akmenimis. Taip pat e, ji nori, kad tie, kurie gina žmogaus teisės, negali tylėti. Mes norime labai aiškiai pasmerkti bausmę skirtą poniai Aštienį. Todėl dabar reikėtų prisiminti, kad e, visuotinės vertybės yra mūsų bendro paveldo dalis dar viena priežastis, dėl ko parengta rezoliucija, e, yra ta, kad Rašidadati norėjo, jog Europos parlamentas norėtų pasmerkti bet kokį smurtą prieš e, moteris. Aštieni dabar e, tapo tarsi simboliu ir e, mūsų kolegė Roimen, Omen Reuten e, taip pat kalba apie ponę Barami, kuri buvo priversta prisipažinti kaltinimais. Mes norime, kad ši rezoliucija būtų patvirtinta ir e, kalbu e, apie tas dvi moteris, nes jos pačios negali apsiginti. Ir ponios rašytos dati vardu norėčiau paprašyti jūsų paremti didelę daugumą šią rezoliuciją. Eineinhalb Minuten. Toliau ponė Gomeš, pusantros minutės. Šios bylos tai tik keli pavyzdžiai tų brutalių bausmių, kurios priimamos Irane. Barbariška užmėtimo akmenimis praktika gyvuoja, tokia bausmė yra paskirta toms moterims pilietinės teisės ginantys žmonės susilaukia gėdingų bausmių, ypač pagalvojus, kokia garbinga yra Irano istorija. Mes prieštaraujame ponę Sakinę nuteisimui. Ta pati pasakė <clears throat> Brazilijos prezidentas Lula, jisai apeliavo į teisingumą, į užuojautą Rytoj mes tikiuosi patvirtinsime rezoliuciją ir turime reikalauti, kad visi asmenys, kurie dalyvauja užgneužiant teisės Irane, turėtų susilaukti draudimo keliauti į ES, taip pat turėtų būti paskeltas embargas prekių, pinigų srautų. Mes turime stengtis veiksmingai apsaugoti asmenys, kurie kovoja už žmogaus teisės Irane. Matome, kaip skiriasi Irano realybė šiandien nuo Europos ir viso pasaulio šiandieninės realybės. E, toliau, ponė Karvalio, vieną minutę. Pirmininkė, ponė sakinė Aštiani, jos likimas tai neteisingumo, neteisingų teismo procesų atspindys Irane. Aš taip pat prisijungsiu prie to balsų choro, tarptautinio choro, kuris prieštarauja tokiams bausmėms kaip užmėtymas <clears throat> akmenimis. Mes turime kovoti prieš diskriminavimą, turime kovoti už tai, kad žmonės turėtų galimybę, teisę dalyvauti pilietinėje visuomenėje. Mes turime atiduoti pagarbą tiems Irano vyrams ir moterims, kurie kovoja už demokratiją Irane. Mes turime e, pasisemti įkvėpimo iš jų veiksmų, kovojant už taiką, už teisės, už laisvės. Ačiū. Toliau spontaniškos diskusijos. Labai daug kolegų prašo žodžio ir visiems mes negalėsime, nespėsime suteikti žodžio, jei norime neatsilikti nuo darbo tvarkės. Pona Lubinska, pirmiausia, vieną minutę. Pone pirmininkė. Labai svarbu pasmerkti tai, ką dabar daro Iranas, nes toks pasmerkimas galbūt išgelbės žmonių gyvybės. Tai taip pat labai svarbus signalas, padrasinimas, paskatimas Irano pozicijai kovoti. Man atrodo, mums reikia diskusijos apie tai, kaip mūsų veiksmai galėtų tapti veiksmingesniais. Mes diskutuojame, dėl kažko susitarėme, ponia Ashton įmasi tam tikrų veiksmų, tačiau nematome grįžtamojo ryšio, nematome reakcijos į mūsų veiksmus. Jei norime, kad ES būtų matoma kaip vertybių, žmogaus teisų gynėja visame pasaulyje, jei norime veikti veiksmingai, o ne tik kurti kilnų įvaizdį, mes turime ir imtis konkrečių praktinių veiksmų tose atskirose srityse. Dėkuoju, ponas Tarvela. Meskime akmenį į Iraną. Kaip galime taiksyti su tokiu elgesiu? Žinome, kad kai žmonės užmėtomi akmenimis, pirmiausia, jie įkasami žemę iki pusės dėl kuklumo. E, kalbama apie, e, apie bausmę, kalbama baudžiamajame kodekse islamiškame. E, akmenys turi būti pakankamai dideli, kad sukeltų skausmą. Ženevos islamo centras sako, kad negalime žeminti pasmerktojo. Iš tikrųjų, tai labai ciniška. O ką mes darome Europoje? kad padėtume poniai Mohamedį Aštieniai. Aš manau, kad mes turėtume pasiūlyti jai prieglopsti, kol kas dar niekas to nepasiūlė. Ačiū. Pone Pilbau, labai ačiū, pirmininkė. Iram, Irano režimas e, priemė tokį baisų nuosprendį dėl šios moters. O mes Iraną kritikavome dėl daugybės žmogaus teisų pažeidimų. Ramadanas baigėsi, ji ir jos sunus gali, jiems e, gali būti įvykdyta mirties bausmė. Taigi atėjo laikas labai griežtai e, išreikšti savo pasmerkimą, neleisti Irano valdžiai įvykdyti mirties nuosprendžio. Tie žmonės turi būti paleisti. Mes raginame visus e, parlamento narius paremti mus. Tokie e, e, dalykai iš tikrųjų yra barbariški. Negali jie vykti 21 amžiuje. amžiuje aš raginu ponę Ašten komisiją tarybą, kur kas griežčiau išreikšti savo pasmerkimą. Mes turime būti tvirti ir pasinaudoti visais politiniais svertais ir užtikrinti, kad Iranas laikytųsi žmogaus teisų. Dėkuoju dabar vieną minutę ponui Morvai. Pone Morvai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, prieš dešimt metų pradėjau gilintis kaip juristė į moterų ir žmogaus teisės. Taigi, kaip teisininkė dirbau jau 20 metų ir kovoju prieš agresiją prieš moteris. Esu parašysi dvi knygas skirtas šiai temai ir smerkiu bet kokią agresijos prieš moteris formą. Vis dėlto norėčiau paraginti ponę Ešton daryti kitą dalyką. E, pavyzdžiui, paraginti atvykti į, pas mus į Vengriją ir pasiaiškinti, kokių žmogaus teisų pažeidimo atveju egzistuoja pas mus Europos Sąjungoje, pavyzdžiui, Vengrijoje, nuo tada, kai dirbu šiame parlamente. Uh, nuolat kalbame apie žmogaus teisų pažeidimus Irane, nors ir pačioje Europos Sąjungoje, pavyzdžiui, Vengrijoje yra panašių atvejų ir policija tiesiog užmerkia akis prie žmogaus, atvej, žmogaus teisų pažydimo atvejus. Pirmininkė nutraukė, nes baigėsi kalbimo laikas ir Pone Madera, vieną minutę, paskutinė kalbėtoja šioje diskusijoje. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sakinė, ginti reiškia ginti teisę į gyvenimą, teisę į gyvybę. Europos Sąjungos žmogaus teisų hartyje o taip pat visose mūsų šalių konstitucijose įtvirtinta teisė į gyvenimą, į gyvybę, o taip pat ir į orumą. Taigi mūsų kova e, yra ne už vieną konkretų asmenį, o už visus žmonės, kuriems atimama gyvybė visame pasaulyje, kokios bebūtų tam priežastis. Jokia priežastis, tradicija, įstatymas, tikėjimas ar valdžios institucija neturi teisės primti sprendimą dėl kito asmens gyvybės. Aš manau, kad čia reikia elgtis drąsiai tų šalių atveju, kuriuose taikomi mirties nuosprendžiai. Turime kovoti drąsiai žmogaus teisės ir ES turi pasitelkti visus svertus, diplomatinius, užsienio prekybos e, svarstus tam, kad būtų apginta šį teisę į gyvybę. Tos moteris, kurios, kurias aptarėme, jos nėra pavienės. Na ir dabar diskusijų pabaigai žodis ponui komisarui. Komisijos vardu pirmiausia norėčiau padėkoti Europos parlamentui e, už šią diskusiją bei už labai aiškiai išsakytą paramą. Taip pat už paramą žmogaus teisėms. Komisijos vardu galiu patikinti, kad komisija dės visas pastangas tam, kad Irano valdžios institucijos susėstų su mumis prie bendro dėrybų stalo. Ir tikiuosi, kad e, diplomatinių pokalbių metu tai bus labai aiškiai pasakyta. Ir e, galiu ponės Ešton vardu pasakyti, kad nebus apsiribuojama vien tik viešais pareiškimais. Ir per paskutinį susitikimą tarp e, ES vietos valdžios institucijų vizito e, su Irano e, valdžios institucijomis rūpiučio 29 dieną apie tai buvo kalbama ir mes ir toliau taip elgsimės. Dėkuoju, sako pirmininkė, diskusijos baigtos, o balsavimai įvyks trečiadienį 12 val. Toliau mūsų darbo atverkėje vienos minutės pasisakymai pagal 150 darbo tvarkos taisyklių straipsnį. Na, ir mūsų šio vakaro pasisakantis asmenis informuoti, ar jie gaus pasisakymą laiką, nes interesas yra didelis. Na ir pirmiausia,